ir esu tikras, kad visi padarysime e, viską, kad Airija ir vėl klestėtų. Ačiū visą pirmininkę. Dabar perėmėme prie kito darbo atvarkės e, punkto. Tai yra bendrijos e, E, prieglapščio sistemos būklė, nes jinai priimta Europos žmogaus teisų teismo sprendimo. Ir pirmiausiai žodis komisijos nariai Cecilijai Malstrom. Norėčiau ją labai nuoširdžiai pasveikinti atvykus į mūsų posėdį. Signora commissario, le ho dato la parola. Žodis Jums, e, ponė komisijos narė. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami nariai. Sausio 21 dieną Europos žmogaus teisų teismo paskelbtas sprendimas byloje MSS prieš Belgiją ir Graikiją aiškiai atskleidžia, kad Europai būtina nedelsiant sukurti bendrą uh, priegla, Europos prieglopšio sistemą ir turime suteikti paramą valstybėms narėms, joms pa, gyvendinant tarptautinius susipareigojimus, užtikrinti tinkamą apsaugą. ES e teisės aktų ir Dublino e, sutarties įgyvendinimas šioje srityje yra labai svarbus. Valstybės narės privalo užtikrinti pagrindinių teisų apsaugą. Savo e, sprendime teismas priminė tą principą. E, sprendimas nesusijęs su Dublino sistemos e, veikimo principais. Tai yra valstybės narės privalo peržiūrėti paraiškas prieglopščiai, užtikrinti e, sparčią galimybę pasinaudoti e, paraiškos teikimo procedūrą ir sukovoti su bet kokiais piknaudžiavimais. Tačiau e, komisijos parengta Dublino, parengtas Dublino sistemos įvertinimas atskleidžia, kad galima e, siekti pažangos. Jau 2008-aisiais komisija pateikė peržiūrėtą Dublino reglamentą. Ir buvo, tuo buvo siekiama užtikrinti geresnę e, par, prieglapšio prašytojų apsaugą, bei taip pat suteikti valstybėms narėms geresnės galimės dirbti. Aš sveik, aš žiūrėsiu tais komisijos pasiūlymais ir raginu tarybą ir parlamentą dirbti drauge, kad būtų patobulintas antrasis Dublino reglamentas. Reikia sukurti ir netidėliotinų situacijų mechanizmą, kai prieglopšio sistemai tenkantis spaudimas pasidaro per didelis. Taip pat reikia e, viešai svarstyti kai kuriuos atvejus, kurie dabar svarstomi savo nuožiūrę. E, Komisija supranta, kad Graikijos prieglapšio sistema išgyvena labai sudėtingą laikotarpį dėl, jai, dėl didžiulių migrantų srautų. Taip pat mes žinome apie tai, kad ta sistema neveikia tinkamai ir ėmėmės žingsnių, kad situacija būtų pakeista. E, prieš Graikiją komisija pradėjo pažeidimo tyrimo procedūrą, ji buvo inicijuota 2009 metais. Graikija įsipareigojo uh, reformuoti savo prieglopščio sistemą ir pasiūlymą komisijai e, pateikė praėjusiu metu rūpiučio mėnesį, žadėdama imtis netidėliotinų priemonių ir buvo ir prieėmė atitinkamus įstatymus. Nuo to laiko komisija stengiasi padėti Graikijai draugės su valstybėmis narėmis ir jungtinių tautų e, pabėgėlių, galiu, pabėgėlių komisaru. Taip pat e, tel, didelis dėmesys e, skiriamas kitoms struktūroms, kurios yra aktualios ir turi dirbti, e, užtikrinant tinkamą prieglapšio sistemą, taip pat bendradarbiaujame su Turkija. Norėčiau priminti, kad ES paremta pagarbos e, žmogaus teisėms, orumui, taip pat pagrindinių teisių puoselėjimo pagrindu. Prieglapstis yra viena iš teisų, kurias ES yra įsipareigojusi gerbti ir puoselėti. Komisija yra, yra pasiryžusi uh, kurti veiksmingą Europos prieglapšio teikimo sistemą, kuri užtikrintų pagarbą žmogaus teisėms, e, laisviai, saugumui ir teisingumui. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariai. Dabar žodis dviems minutėms kolegai Weber. Dėkuoju. Kalbant apie pabėgėlių politiką Žinome Graikijos Lampedūzos problemas. Šitos problemos liečia visą Europą. Ir mes turime bendrus standartus, pagal kuriuos turi būti elgiamasi su vaikais, su šeimomis. Ir turime tuo didžiuotis. Europą užtikrina šitos dalykus, suteikia e, pagalbą šiems žmonėms. Tačiau vis dėlto turime išsiaiškinti, kas yra daroma praktiškai. Graikija ir Belgija buvo nuteistos, nes nesilaiko kai kurių reikalavimų. Tad e, reikia konstatuoti, jog kartais e, taisyklės neveikia. Todėl aš norėčiau, kad komisija darytų didesnę pažangą. Kuo greičiau mes turime parengti pačius svarbiausius reikalavimus ir taisyklės šios ryties. Graikija turi saugoti kai kurias sienas iš abiejų pusių. Mes turime redmisijos sutartį su Turkija, tačiau kaip bus, jeigu Turkija taps ES nare, manau, kad Turkija turės daugiau pastangų dėti Frontexo e, pabėgėlių E, fondo dėka, aišku, mes galime nemažai padaryti, tačiau reikėtų dar daugiau. Ir Europos solidarumas yra nekvestionuojamas, tačiau čia mums iškyla iššūkių turbūt daugiau negu bet kada. Dėkuoju ponui. Weber, ponas Lambrinydis, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Kaip matom iš teismo sprendimo, visi esame įstrigę su e, Dublino antrųjų reglamentu. Našta paskirstoma nevienodai. Valstybės narės žaidžia uh, badmintoną, kaltina viena kitą, o vargšai pabėgėliai e, tampa įkaitais. To pernai Graikijai teko 90 procentų e, imigrantų prieglopšio prašytojų atvykusių į Europos Sąjungą. Ir ne, negalima sakyti, kad ta problema greikiška, maltietiška ar, ar ispaniška, nes išorės sienos yra mūsų bendros sienos ir tai yra europinis klausimas. Uh, Europos komisijai e, teikiant didžiulę e, paromą, mano šalis pernai pasiekė e, didelės pažangos, bet galiojant Dublino reglamentui, prieglopšio prašytojai turi būti gražinami į pirmą šalį, kurie pateko. Ir mes nenorėtumėm, kad na, kai kurios valstybės narės ar taryba ir, ir toliau žaistų tą žaidimą ir nusiplautų ranką. Ačiū ponui Lambriniečiui. Dabar žodis Cecilijai Mikstrom pusantros minutės. Dėkuoju. Komet valstybės narės Belgija ir Graikija buvo nuteistos teisingumo teismo už tai, kad jos netinkamai elgėsi vieno Afganistano e, piliečio atveju. Tačiau tai buvo atskiras atvejis. Šis e, sprendimas rodo aiškiai, jog visos valstybės turi užtikrinti tam tikrus e, reikalavimus ir jog turi būti solidarumas ES lygmenių turi būti bendra prieglobščio sistema 2012 metais, todėl turime, e, mums tenka atsakomybė padėti vieni kitiems. Komisija po e, e šito teismo sprendimo keičia poziciją Dublino reglamento atžvilgių. Dabar stat, statistiniu požiūriu, kuo čia yra e, remiamasi. E, norint nusiųsti tos asmenės į kitą valstybę. Parlamento pozicija yra labai aiški dėl e, šito e, reglamento. Čia kalba sukasi apie e, solidarumo mechanizmą bei nepilnamečių teisės, taip pat apie tam tikrus reikalavimus dėl apskundimo, tačiau mes norėtume, kad visų pirma čia būtų tvirtintas tinkamas bendradarbiavimas. Dabar žodis ponui Sergentinį E, Pone Saržantinė, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Ką dabar daryti po Strasbūro teismo sprendimo, kad prieglapšio prašytų nebegalima siūsti atgal į Graikiją? Niderlandų teisingumo ministras pasiūlė atsakymą. Padėkime graikams stebėti ir geriau prižiūrėti savo sienas, kurkime prieglopščio sistemą ir paskui prieglapšio prašytojus pagal Dublino e, reglamentą siūskime į Graikiją. Tačiau tai nėra tinkamas sprendimas. Visos susijusios šalis akcentavo, kad Dublino sistemoje turi galioti solidarumo nuostata. Jei to nebus, pietinės valstybės visada bus sudėtingesnėje patėtie nei mano valstybė palei šiaurės jūrą, į kurią retai, um, kurią retai pasiekia prieglapšių prašytojų pilni laivai. Komisarė, galima viską daryti, kad užtikrintum savo valstybės sienų kontrolę, tačiau vis tiek reikia tikėtis mm, surprizų. Ar sutinkate su žaliaisiais, kad Dublino sistema žlugo? Kada galima tikėtis žingsnių, kurie iš esmės patobulins e, tą sistemą? Ir ar jūs sutinkate, kad šiaurės valstybės valstybės dabar bus priverstos demonstruoti solidarumą. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie Strasbūro teismo praėjusią savaitę paskelbtą sprendimą, jog dėl išaugusio bylų pagal 39 taisyklę skaičius e, reiškia, kad e, kad bylų skaičius išaugo 4 tūkstančiais procentų. Byloje MSS prieš Belgiją ir Graikiją e, buvo paskelbta, kad Belgijos vyriausybė e, įvykdė pažeidimą ir kad jai teks e, patenkinti ieškinį dėl finansinės kompensacijos. Taigi, ar kada bus keičiamas Dublino reglamentas, kad daugiau su žmonėmis nebūtų taip nežmoniškai elgiamas? procedūrą la blu. Pone Sargentinį, ponas Madlena, jums noriu žodžiu klausimą pagal Belinosios kortelės procedūrą. Ar esate pasirengusi atsakyti pono Madlenė klausimą? Prašau. Eh, Ačiū pirmininkė. Pone Sargentinė, kodėl sakote, kad eh, Turkija kalta, kad leidžia uh, atvykti tiem asmenim į Graikiją? Kodėl, kodėl nesakote, kad piknaudžiaujama yra mūsų prieglopščio e, sistema, nes jie per nelik daug sudėtingai yra ir kontrabandininkai to piknaudžiaja ir kiti? Atsakykite. Ačiū pirmininkė už sutiktą galimybę atsakyti šį klausimą. Aš manau, kad pirmą reikėtų pažvelgti į savo sąžinę. Europa turi tobulinti savo sistemą, jei nebūsime pasirengę to daryti, nebūsime pasirengę padėti Graikijai tvarkytis su prieglopšio prašytojais. Jei paliksime viską valstybėm narėm, kaip elgtis politiškai, tai kitų negalėsime kaltinti. Aš sutinku su uh, su Madlene, kad reikia spręsti ir kontrabandininkų klausimus, reikia sukurti tokią prieglopšio sistemą, kurioje būtų atsižvelgiama į prieglašio prašytojus iš kitur, gal, galvoti apie kitų atsakomybę, bet pirmą reikia pagal pasižiūrėti, kokia mūsų pačių sistema yra. Ponas Kirkovas, pusantros minutės. Komisarė, nebejotinai mes kalbame apie sistemą, kuri neveikia. Ir Europos teisė bei Europoje veikiantis teismai e, atsidūrė konflikte. E, nebe, nebėra užtikrinamas teisės aktų gyvendinimas. Man atrodo, kad ES geriausiai galėtų spręsti prieglapšio sistemos klausimus, sukūrusi e, kitokią sistemą, kuri būtų lanksti, kuri būtų grįžiama su lankstumu, solidarumu ir valstybių narių bendradarbiavimu. Turime suvokti, kad jeigu vienoje e, vietoje iškyla našta ir problema, tai ji niekur nedingsta, ji perkeliama kitur. E, žmonės plūsta Europoje ieškodami saugesnio ir laisvesnio gyvenimo. O teismo sprendime kalbama ir apie Europos teismų, įstatymų ir valstybių santyki ir tai, kaip valstybės užtikrina savo sienų kontrolę. Man įdomu, ar komisija rengėsi spręsti šios klausimus ilgos trukmės laikotarpiu ir ar rengėtės pasirūpinti tuo, kad net, tiesiog neatsirastų daugiau tokių Europos teisės aktų, kuriuos ateityje negaliojančiais paskelbs valstybių teismai. Reikia galvoti apie tai, kaip suteikti paramą Graikijai ir Turkijai, kurios susiduria su didžiulė, didžiuliu spaudimu e, šiuo metu. Ačiū, ponia Krihvai, ponas Dejong, vienai minutiai. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijos nariai Melstrom. Praeitą savaitę jinai kreipėsi į valstybės narės, kad jos e, pradėtų nagrinėti prieglapšio paketą Tuniso pabėgėlių skaičius rodo, jog Italijai labai sunku dabar visus juos priimti, taikant prieglupščio taisyklės. Ir jeigu ES dabar nieko nedarys, sėdės susidėjusi rankas, rankas, tai tuomet situacija taps neįmanoma. Todėl turi būti taikoma skubos procedūra Dublino kontekste, kaip kad siūlo komisija. Ir reikėtų privalomo e, pobūdžio e, susitarimo dėl prieimimo pabėgėlių ir dėl prieglopščio suteikimo. Mes e, norėtume e, paraginti komisiją, kad nedarytų spaudimo valstybės narėms, kad jos imtųsi reikiamų priemonių. Ponas Madlener, vieną minutę. Dvi minutės, atsiprašau. Ačiū pirmininkė. Dabar Niderlandai turi spręsti Graikijos e, bėdas. Suteikėme milijardus eurų Graikijai, o dabar tūkstančius pabėgėlių, tūkstančius pabėgėlių turim iš Graikijos, negalime išsiųsti, bet mes ir savo pakankamai problemų turime. Ir e, dabar sprendžiame daugia kultūrės Europos iliuzijos problemas. Jeigu neįspręsime šių problemų, tai greitai bus ne Europa, o Eurabija. Graikija negali elgtis e, aplaidžiai, faktiškai reikia sienos. Uh, kurie jie atsiribotų nuo migrantų iš Turkijos. E, Turkiją reikėtų nubausti kažkaip tai, kad leidžia tiek žmonių atvykti. 99 procentai prieglopšio prašytojų visai ne prieglopšio prašytojų. E, jie tik taip piknaudžiauja prieglopšio sistemą, ieško geresnių ekonominių sąlygų. Ačiū, ponas Papa Nikolau, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė norėčiau, pratesdamas kolego mintis, išsakyti iš tokį pasiūlymą, atsižvelgiant į tai, su, kokiam, su kokiais sunkumais susiduria viduržėmio jūros valstybės šiaurėje ir pietuose ir darant prielaidą, kad kai kurie žmonės plūsta į tas šalis ieškodami geresnės ateities. Na, tai tik tai pamastymas. Tikriausiai dėl to žmonės plūsta į Europą iš trečiųjų valstybių. Būtent todėl jie vyksta į Lampedūzą, kai kurie bando prasmukti pro Turkiją į Graikiją. Dėl susitarimų su Turkija, dėl bevizio režimo, taip pat jie bando patekti per Maltą. Uh, per Portugaliją. Kai kurie tų žmonių rengėsi prašyti prieglopšio ir tais atvejais reikia taikyti Dublino 2 reglamentą. Taigi, jeigu prieglopšio prašytojas pasiekia Europą ir nacionalinis teismas paskelbė sprendimą prieš šio klausimo svarstymą, Europos teisme. Man atrodo, kad reikėtų tą sistemą dar kartą labai atidžiai apsvarstyti. Negalima prieglopščio suteikimo laikyti savaime suprantamų dalykų. Žmonės atvyksta iš Turkijos ir paskui yra sugražinami į Turkiją. Ir tai užtrunka nuo dviejų, trijų iki penkių metų, kol priimamas kažkoks sprendimas, kol kažkas įvyksta. Taigi reikia pripažinti, kad dabar mm, susidarė krizinė padėtis žmonės nuo 2005-2006 metų esantis ES tik dabar sugražinami į Turkiją. Taigi turime suvokti, kokia yra realybė. Jam per, per 2 minutės. Dėkuoju, dabar žodis Silvigijom 2 minutės 30 sekundžių. Dėkuoju. Visų pirma, manau, kad naudinga priminti tam tikrus įsipareigojimus ir ypač 2008 metų e, spalio mėnesio įsipareigojimus dėl e, prieglopščio. Europos Sąjunga turi imtis e, naujų iniciatyvų, kad būtų sukurta bendra prieglopščio sistema ir kad būtų užtikrintas aukštesnis apsaugos lygis. Praėjus dviejams metams po šitų pasiūlymų vis dar vyksta dėrybos, tačiau tas bendras prieglopščio režimas po truputį išsikristalizuoja. Žmogaus e, teisė aspektas šioje e, srityje yra vienas iš esminių aspektų ir mes matome šiame kontekste, kad e, Graikijos sistema nėra visiškai tinkama, jinai turi būti reformuojama. Tačiau žiūrint apskritai į Europos bendrą sistemą kaip po tokią, vienas iš pagrindų, Dublino reglamentas, kuriame yra teigiama, jog prieglopščio e, sistemos yra ekvivalentiškos, vis dėlto e, rodo, jog yra tam tikrų, e, nelyg, tam tikrų skirtumų ir tam tikros neligybės e, šioje srityje ES valstybėse. Valstybės narės turi nebesiųsti E, prieglobščio prašytojų į Graikiją ir pasiremti solidarumo nuostatomis. Teismo nuosprendis yra signalas visoms interesuotoms pusėms ir tai turėtų būti katalizatorius siekiant harmonizuoti ir peržiūrėti Dublino reglamentą. Aišku, e, visų pirma, čia kalba sukasi apie perkelimo mechanizmą, kurį siūlo komisija, ir kita vertus apie solidarumo principo įtvirtinimą. Aš tikiuosi, kad darybų metu tai bus tam tikras impulsas, siekiant įtvirtinti ir kitus aspektus, be kitako ir dėl teikiamų garantijų. Teismo sprendimas taip pat turėtų e, e, paskatinti diskusiją dėl priekščio prašytojų pažeidžiamumo ir dėl apskundimo, e, sprendimo apskundimo nuostatų. Šiandien mes matome, kad yra nemažai problemų, kad yra laikas e, keisti šį reglamentą ir kad čia turime remtis solidarumu bei atsakomybę. Dėkoju. Dabar žodis Nadai Hirš, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbimo komisijos narė, šiandien kalbame apie ŽTT sprendimą dėl Belgijos, bet tai liečia visas ES valstybės narės. Vokietija taip pat priėmė sprendimą, kad prieglaušio prašytojai neturėtų būti sunčiami atgal į Graikiją. Manau, kad tikrasis klausimas, kurį, turė, kurį turėtumėm savo užduoti dabar, ir kolega tai minėjo, yra toks, ar mes aptversime ES e, sieną, tai viena galimybė, o kita galimybė, kurią sveikintų liberalai, tai užtikrinti, kad būtų prieglopšio prašymo teisė. Uh, ji turėtų likti, egzistuoti, bet remiantis tinkamų pagrindų. Tai reiškia, kad e, visi prieglopšio prašytojai turi turėti galimybę pasinaudoti normaliai tinkamą procedūrą. Taip pat neturėtumėm pamiršti, kad e, solidarumo trūkumas neprimtinas yra, neprimtina, kad kai kurioms tik tai valstybėm narėm tektų visa našta. Žinoma, galima pasakyti, kad e, tas šalis, tos bėdos užklupo netikėtai, kaip kad Lampedūzoje iš Tuniso, prie, Tuniso prieglošio prašytojai, bet tai nepasiteisinimas yra. Prieš poras savaičių e, su Kosovo panašus atvejais buvo antplūdis, buvo į Vokietiją, tai iš tiesų reikia procedūrų, kad klausimus būtų galima sparčiai E, spręsti, bet teisė į prieglopstį turi išlikti. Turime ateityje veikti solidarumo dvasę, tai gyvendinami. Ir, žinoma, e, antras Dublino reglamentas nebegali toliau egzistuoti tą pačią formą. Dabar pane Romero Lopės pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai. Um, Europos žmogaus teisų teismo sprendimas pasirodė dėl to, kad e, migrantas iš Afganistano kreipėsi į teismą. Jis pasinaudojo Ženevos konvenciją, nes jis buvo persekiojimo auka. Jei jis būtų prašęs prieglopšio, jam būtų taikoma kitokia apsauga, tačiau nutartyje yra pasakyta štai kas, tai yra svarbu. E, kiek galima laukti, kiek reikėtų laukti sprendimo. Ar galima tikėtis kompensacijos dėl e, ištestų ir vilkinamų e, sprendimų ir, ir vėluojančių svarstymų, nes yra tūkstančiai ne, neapsvarstytų, neperžiūrėtų e, prieglopšio prašymų. Tie žmonės bėga nuo konfliktų, nuo karų, Jie patenka į registracijos ir sulaikymo centrus ir kartais jiems tenka laukti iki septynių mėnesių ir neužtikrinamas jokios jų procedūrinės teisės. Ar tai iš tikrųjų yra humaniškas elgesys? Būtina patvirtinti naują prieglapšio priemonių paketą. Ir šios procedūros valstybės narėse yra labai skirtingos. Trūksta solidarumo nes būtent dėl to susidarė tokia padėtis, kokia ji yra dabar. Turi būti numatyta kompensacija už patirtą moralinę žalą. Kodėl reikia bausti žmonės, kurie bėga nuo karo ir konfliktų, kuriems man tikrai pabodo vėl visą laiką kalbėti apie tokią situaciją. Mes turime nueiti toliau turime patvirtinti kitokią sistemą. Pone Krisbek, norite pasinaudoti Melinos kotelės procedūrą? Ar norite pasisakyti pagal procedūrą, prašau žodžio? Tuomet iškelkite mėlyną kortelę kitą kartą. Diamo la parola all'onorevole Busuttil. Periname prie e, praš, procedūros prašau žodžio ir žodis suteikiamas ponui Busutilui. Ačiū, pirmininkė. ŽTK. Europos žmogus teisų teismo sprendimas nėra e, sprendimas prieš Belgiją ar Graikiją. Iš tiesų tai Dublino reglamentą pasmerkinti sprendimas, nes būtent to reglamento pagrindu Belgija galėjo Afgano, Afganistano pilietį perduoti Turkijai. Tai nėra teisinga neteisinga, kad pasienio valstybės turi prisimti visą atsakomybę ir visą naštą, nes tos valstybės nėra kitų valstybių sergėtojus, jos nėra kitų valstybių policija. Todėl po žmogaus teisų teismo sprendimo, jei Europos, viena Europos valstybė pe, sugražina prieglapšio prašytojus į kitą valstybę, Ir jeigu jos išgyvena tokį spaudimą, kaip Graikija išgyveno tuo, išgyveno tuo metu, tai bus laikoma žmogaus teisų pažeidimu ir Europos žmogaus teisų konvencijos pažeidimu. Tokios valstybės kaip Vokietija ir Junktinė karalystė ir tai jau yra pripažinę ir jos nebesugražina žmonių į kitas valstybės. Kaip žinoti, ar Dublino reglamentas bus e, reformuojamas nedelsiant? Pareigos. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο λόγος για τον οποίο νιώθω... Panas Mavro Nikolas. Ačiū pirmininkė. Paprašiau žodžio šiose diskusijose, todėl kad e, niekas neužsiminė apie Kiprą, apie mūsų imigracijos problemą. Šalis nedidelė, pusė milijono gyventojų. šiaurinės e, šalies dalies 30-50 žmonių kerta žalėją liniją kasdien. Neturime prieglopšio prašytojų e, centrų, bet žmonės prašo politinio prieglopšio. Ir mes turime nagrinėti, ar jų prašymas pagristas ar ne. Jeigu ne, tai siunčiame atgal per sieną. Na ir kalbant apie, apie tokią imigracijos formą, apie ją dažnai pamirštama, bet Kiprė egzistuoja. Ačiū ponui Mavro Nikolas, pane Meisner. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Mums e, nereikia pastatyti sienos, kad išspręstume prieglopščio problemas. Mes norime, kad būtų užtikrintos pagrindinės teisės ir žmogaus teisės. Kokios bebūtų prieglopščio sėkimo priežastis, jeigu kažkas bėga į, į Europą ir prašo prieglopščio, tai tai nereiškia, kad mes turime išsiųsti uh, E, tuos asmenys. Mums reikia racionalių procedūrų, racionalios tvarkos reikalavimų. Mes negalime palikti tos žmonės e, tose šalyse, išsiųsti atgal į tą šalis, iš kurių jie e, atbėga. Ir negalime visų jų atstumti ir ne vieno nepriimti, kaip prieglaušį gavėjo pas mus nepaisant demografinių e, problemų. Tai yra ne tik tai humanitarinio elgesio klausimas, bet ir e, racionalumo klausimas. Dabar žodis mano Mölcer. Ačiū pirmininkė. Šis, šiame žmogaus teisų teismo sprendime sakoma, kad uh, E, sprendimas, kad su pabėgėliais buvo pasilka ne nežmoniškai, nes jiems tenka e, laukti sprendimo penkeris metus. Tačiau jie dažnai turi padirbtus dokumentus ir prieklapšio sistema yra piknaudžiaujama, jie, jie yra tiesiog pasinaudojama. Jeigu tikra galimybė, tokie žmonės būtinai ir pasinaudoja jomis. Daugiausia tai yra ekonominiai migrantai. ES negali priimti visų ekonominių migrantų iš viso pasaulio. Mes ir taip skiriame milijardus vystomajam bendradarbiavimui ir demokratijų demokratinių sistemų kūrimui besivystančiose valstybėse. valstybėse. Žinoma, mes bandome elgtis žmoniškai su prieglapšio prašytojais pagal galiojančias procedūras. Tačiau turi egzistuoti normalios standartizuotos prieglapšio teikimo procedūros. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Migrantų srautų padidėjimas, kita ko reikalauja, kad e, šiame pateke, pakete būtų įmamasi tam tikrų e, preferencijų iniciatyvų. Komisija turi reglamentuoti labai sudėtingus e, klausimus. Europos žmogaus teisų teismo sprendimas mums e, duoda progą baigti tuos e, persintimus ir tuo pačiu būdu laikytis pagrindinių teisių ir pagrindinių reikalavimų prieglopšio srityje. Mes turime e, turėti tvaresnę politiką, ir turime užtikrinti bendrą discipliną bei bendrą teisinę sistemą, aiškę bendrą sistemą. Taryba turės balsuoti šis klausimais. Kolino, la parola, l'onorevole Mesner. Dėkuoju ponai Kolino, dabar žodis ponai Mesner. Kėdus kūsa. Atsiprašau, sako pirmininkas. Žodis Grisbek. Merci, euh, monsieur le président. Dėkuoju, pane pirmininkė. Mano klausimas bus labai trumpas, kad diskusija buvo labai intensyvi ir man atrodo, jog e, išskyrus e, kai kurios kraštutinės pozicijas turinčius kolegos mes visi panašiai žiūrime. Aš e, manau, kad tas sienos pastatymas tarp Turkijos ir Graikijos, kuris nors ir yra labai dideli pabėgėlių e, srautai ir, ir, ir vis dėlto labai sunkios sąlygos e, yra pabėgėlių stovyklose. Ir netgi jeigu valstybės narės gali laisvai įsivaizduoti, ką jos gali statyti, pavyzdžiui, kad ir sieną, nors tai visiškai nerealu, vis dėlto mes, europiečiai, turime galvoti apie priemonės, kurių reikia imtis Lampedūzos e, saloje, taip pat galvodami apie žmogaus teisų teismo sprendimą, turime bandyti struktūriškai spręsti pietų e, valstybių problemas. Laikas atėjo skubiai peržiūrėti Dublino reglamentą, kad e, būtų galima solidariai ir, ir, ir humaniškai spręsti šitos klausimus vis, visur Europoje. Ir Tik tai sukūrę e, bendrą prieglaušių sistemą mes galėsime tai padaryti, o tai dabar yra būtinas dalykas. Dėkuoju ir paskutinis kalbėtojas KHDI yra ponas Silvestris. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tos vertybės, kuriomis remiasi ES, žmogaus teisės, pagrindinės teisės, negali būti e, kvestionuojamos. E, Europos žmogaus teisų sprendimas rodo, jog reikia skubiai galvoti ir imtis e, veiksmingų iniciatyvų. Taip pat tai e, reiškia, jog turime parengti vieningą strategiją ir prisimti bendrų įsipareigojimų. Prieglopščio e, procedūros turi būti greitos ir gerai įgyvendinamos. E, Dabar turime suprasti, jog tie e, prieglobščio prašytojai, kurie kreipiasi į Europos valstybės, negali būti Europoje palikti vieni. Ir e, tie, kas saugo sieną, negali spręsti absoliučiai visų problemų. Žinome, kad labai daug laiko užtrunka nagrinėjimas ir tas laikas yra per daug ilgas, tai turi neigiamą poveikį orumui ir, ir kitiems dalykams ir čia reikia galvoti apie geresnės garantijas. Dėkoju ir dabar žodis baigiamosiams pastaboms komisijos nariai Cecilijai Malstrom. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems kalbėjusiems. Manau, kad šis teismo sprendimas labai įdomus, tačiau vis, jis visiškai nesugriauna turimos Dublino sistemos, kuri daugmaž veikia ir neatsižvelgiant į sprendimą pagal tą sistemą yra tokios formuluotės, kad valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisų. Vis dėlto sprendimas atkreipia dėmesį į svarbius klausimus, kaip tik tai todėl turime reformuoti Dublino konvenciją. Uh, ir reikia ją tobulinti, kaip tik tai todėl komisija pasiūlė patobulinimus ir e, džiugu girdėti, kad jūs tai nagrinėjate, kad ar jūs išvelgėte poreikį numatyti netidėliotiną mechanizmą. Čia jūs visiškai remia. Taip pat turime paspartinti darbą, kuriant bendrą prieglopšio sistemą. Dauguma tam pritarė ir aš esu dėkinga už jūsų atliekamą darbą. Ir geriausias būdas tam pasiekti, žinoma, tęsti darbą, skelbti ataskaitas, pranešti pranešimus, raginti tarybą pradėti dėrybas. Žinoma, valstybės narės dėl pernelyg daug ko nesutarė. Tai e, nėra tvaru bendroje Europoje ir kai yra bendros vertybės, negali tiek, būti tiek daug e, nesutarimų. E, reikia žmogiškai elgtis su žmonėmis, reikia užtikrinti, kad žmonės nebūtų laikomi sulaikymo centro, centruose mėnesių mėnesius, nes tai jiems skausminga, tai brangiai kainuoja ir visuomenė. Ir čia reikia gerinti patirtį padėtį. Tai dar kartą tik tai galiu paraginti ir jūs, ir tarybą toliau dirbti to klausimo dėl Graikijos. Komisija daug daro, kad padėtų Graikijos vyriausybei, e, padeda renkti veiksmų planą. Tai planas, e, tai planas kuris labai e, ambicingas, bet buvo aišku, kad per savaitgalį čia visko neišspręsim, problemos yra ilgalaikės, visos valstybės narės dalyvauja Frontex operacijose, yra pasiūliusios pagalba, ekonominė pagalba, techninė pagalba, vertėjus, administracinė pagalba ir iš tiesų tai rodo, jog yra tikras europinis solidarumas, turime padėti Graikijai, nes ji patiria išskirtinį spaudimą, tai yra ir europinis iššūkis. Žinoma, Graikija turi prisimti pagrindinę atsakomybę, turi padaryti daugiau, tačiau e, nesu įsitikinusi, kad siena būtų tinkamas sprendimas, nes yra svarbesnių reformų, kurias reikia gyvendinti. E, taip pat e, kūrėme Valetoje naują biurą, Europos prieglapšio paramos biurą, dirbame su Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisaru ir Turkija taip pat parodė konstruktyvumo bendradarbiavimo dazę. Ir turime readmisijos e, susitarimą, dėl kurio buvo e, dėrėtas 8 metus ir tikiuosi, kad valstybės narės tam pritars e, tary, ministrų tarybos susitikime kitą savaitę. Dėl ponios Vikstriom prašytų skai, skaičių aš turiu 8-9 metų duomenis ir 16 tūkstančių prašymų gražinti asmenis buvo pateikta tik tai du, apie 2000 perkelimų valstybės narės įvykdė, tai šiek tiek mažiau negu 14 procentų iš buvusio prašymo. Taigi dar kartą ačiū už pritarimą išsakytą mūsų e, darbui, kurį mes e, vykdome rinkdami prieglapšio paketą. Dirbkime toliau. Komisija, Europos parlamentas ir taryba kad e, viską įgyvendinam kaip įmanoma greičiau, kad galų galę turėtumėm bendrą Europos prieglašio sistemą. Dėkui. Dėkuoju komisijos nariai. Dabar pereiname prie kito darbo tvarkės e, punkto. Neatidėliotinos ES priemonės siekiant paremti Italiją ir kitas valstybės narės susiduriančias su itin dideliais migracijos srautais iš karto Paduodu žodį komisijos nariai Cecilijai Malstrom. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, ačiū už tai, kad rengėte tokias aktualias diskusijas dėl padėties, kuri nusipelno mūsų dėmesio. Komisija labai